Tai patvirtintų. Mėlėjai kolegos, norėčiau pasveikinti tribūnoje susirinkusius Junktinių valstijų kongreso narius Cliff Stearns, kuris e, e, yra bendrapirmininkis transatlantinio dialogo e, struktūros forumo bendrapirmininkės ir jo septyni kolegos, nuoširdžiai sveikinu į susirinkus Europos parlamentą. E, Ir ponios ir ponai, šie kolegos iš jungtinių kolegų, iš kongreso atkeliavę kolegos, e, draugė su mūsų delegacija e, ryšiams su jungtinėmis valstijomis e, Kopenhagoje, dalyvavo bendrame posėdyje ir šiandieną taip pat dalyvaus užsienio reikalų komiteto neįlinėme posėdyje. E, Prancūzijos institucijos man pranešė, jog šie asmenys e, nuo gegužės 16 e, buvo išrinkti, tai yra ponas Anrijo, kuris pati, pa, atstovaus pon, pakeis poną Arifą, Jean-Jacques Pisep, kuris pakeis Pascal Canfon, ponas